rekomendacijos balsuosime. Pats rekomendacijos tekstas yra e, paviešintas plenarinės sesijos tinklapyje. Rumunijos man, atsakingos tarnybos man pranešė, jog pageidauja panaikinti parlamentaro Dan Nika neliečiamybę pagal 9 straipsnio pirmąją dalį darbo tvarkos taisyklių.